Ponui Mikolašikui, gerbėjai kolegos, man labai malonu yra Jums pranešti, jog Mauritanijos nacionalinės asamblėjos delegacija ką tik atvyko ir uh, užėmė jiems skirtą vietą lankytojų galerijoje. Taigi aš Jūs sveikinu. Šiai delegacijai vadovauja ponas LRB Old CD Ali ir e, delegacija atvyko į Briuselį tam, kad susitiktų su Europos parlamento nariais. Taigi dar kartą sveikinus atvykus pas mus, atvykus į Europos parlamentą. Aš norėčiau pasakyti, kad ES ir Mauritanijos santykiai yra labai svarbus. Europos e, parlamento nuomonė. Esu įsitikinęs, jog Europos parlamento ir Mauritanijos parlamento narių vaisingas dialogas gali prisidėti prie, šių, e, ryšių, prie mūsų ryšių ir santykių stiprinimo uh,